Sausio 8 dieną įvyko pirmininkų suiga ir ten buvo pritarta pagal 42 straipsnį ir po to, kai įvyko konsultacijos atitinkamame komitete, Peter Hustings tapo Europos domenų apsaugos pareigūnų. Na, o ponas Giovanni Butarelli buvo paskirtas Europos domenų apsaugos pareigūno pavaduotoju. Tai yra bendras paskirimas Europos parlamentas ir taryba paskyrė šios pareigūnus. Na, o trečiadienį kartu su tarybos pirmininku aš pasirašysiu atitinkamą sprendimą. Na, o dabar taip pat noriu pranešti, kad sausio 14 dieną pagal 68 straipsnį Aš kartu su tarybos pirmininku pasirašysiu šešis teisės aktus pagal bendro sprendimo procedūrą. Šie visi šeši aktai yra išdėstyti šios dienos posėdžio protokole. Mėly